Yeah. So, colleagues, we have come to votes. Kągi, kolegos, perikime prie balsavimo. Pirmiausia, kolegos, balsuosime dėl ponios Regner pranešimo. Tai yra prašymas atšaukti Styvo Brioso imunitetą.